dėl e, įvairių tekstų e, balsuosime rytoj per pietus, o posėdį toliau tęsime gruodžio 13 dieną antradienį nuo 9 iki 14 valandos ir paskui nuo 15 iki 8 valandos vakaro bei nuo 21 valandos iki 23 valandos. Visa informacija yra parlamento tinklapyje. Šią sesiją baigiame, visiems linkiu labos nakties.